gaminti tokius, pavyzdžiui, kavos podelius, kur būtų labai labai labai mažai plastiko. Taigi mes turime keisti plastiko produktus alternatyvoms. Jeigu nėra alternatyvomis, jeigu jų nėra, e, turime jų ieškoti. Pirmininkė, dėkoju. E, kitas kalbėjas, kalbėtojas ponas Andrijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti ponę Frederiką Rys, parengus puikų pranešimą. Uh, Aišku, skubiai turime imtis veiksmų, pavojus kyla mūsų planetai, mes puikiai visi tą žinome ir mes sukūrėme ket, galybę milijonų tono plastiko kaip naują planetą, plastikinę planetą, tris kartus didesnė tai yra teritorija nei Prancūzijos. Ir aišku, mes turime keisti ekonomikos modelį, mes turime kalbėti apie mūsų ekosistemos ateitį, biologinę įvairovę ir apie tai, kad turime išsaugoti žmonių rūšį kaip po tokią. Ir mes turime mažinti plastiko naudojimą Europoje, turime siekti žiedinės ekonomikos tikslų. Tik tokiu būdu mes galėsime atsisakyti neoliberalios logikos, kur yra, kuris skatina vis daugiau vartojimo, kuri, kas yra kengsminga mūsų planetai. Mes turime galvoti apie savo vaikų ateitį ir mes turime patys elgtis nuosekliai. Mes šiandien tur, balsuosime dėl teksto, kur kalbama apie tai, kokį poveikį plastikas daro ekonomikai. Ir vis tiek mes šiame parlamente naudojame šiaudelius ir plastikinius butelius. Mes čia turime parodyti pavyzdį ir ne, nenaudoti tokių e, produktų mūsų institucijoje. Dėkoju. Ačiū. Pone Šuica, vieną minutę. Ačiū. Gyvename plastiko amžiuje. Niekas to nenuneiks. Ir mes 8 milijardus tonų plastiko pagaminome per 65 metus. 16 milijonų tonų atliekų yra būtent plastiko atliekos. Ir turime labai rimtai apie tai pagalvoti. Ir aš norėčiau pasveikinti trilogo e, rezultatą ir tikiuosi, kad užbaigsime šį darbą sėkmingų, rezult... E, sėkmingų balsavimų parlamente. Mes turime atsisakyti plastiko. Uh, kur, kur, kur, iš kurio 50 procentų yra vienkartinis plastikas. Ir aš tikiuosi, kad surasime alternatyvų pakaitalų, tai yra labai svarbu, kur pakaitalų yra, mes turime juos rinktis ir atsisakyti plastiko. Turime sukurti naujas darbo vietas per inovacijas, inovacijų pagalbą ir taip pat teikti naujus produktus į rinką. Aš tikrai labai remiu šią iniciatyvą ir remiu šią direktyvą ir tikiuosi, kad ji bus įgyvendinta labai greitai mūsų nacionaliniuose įstatymuose. Ačiū toliau Kristof Hansen EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Plastikas, plastiko naudojimas ir neš, e, kava įsinešimui tapo savaime suprantamų dalykų mūsų visuomenėje. E, ir aišku, kad ateityje e, bus uždraustos tokios, tok, tokie plastiko gaminiai. Mes, turėtume, mes turime daugiau ambicijų turėti, negu kad dabar turime. Ir e, čia kalbame ir apie įvairias pakuotės, kurios nepateko į šitą direktyvą, tai yra prarastas šansas. Ir e, prieš e, mėnesį aš tapau tėvu ir ne, aš. Um, ir e, reikia e, ateities kartoms pasiūsti reikiamą e, žinę. Dėkoju. Dankeschön, és gratulálunk a kisfiához. Dėkoju, labai sveikinu tapus tėvų. Ir dabar bus spontaniški pasisakymai. Prašyčiau pasakyti nedaugiau kaip po vieną minutę. Tada suteiksiu žodį visiems. Pirmiausia, ponia mes, mes esame pirma politikų karta, ponė Metsola, ir mes suprantame, kokią žalą padaro vienkartinio naudojimo plastikas ir žinome, kad kitos kartos turės kažką dėl to padaryti. 75 procentai tokio plastiko nusėda mūsų įmonėse. Aš esu iš Gozo salos Maltoje, tai yra viduržėmio jūros viduryje esančios salos ir mes randame tiek daug šiukšlių mūsų pakrantėse ir be abejo jas praryja ir žuvis. Ir mes turime nustoti naudoti tokį plastiką. Tokios nuostatos bus įvestos 2021 metais ir tai bus geras žingsnis reikiama linkme, tai bus geriausi teisės aktai pasaulyje, tačiau pokyčius reikia daryti atskirų lygmenių nedideli pakeitimai, kuriuos mes vos pastebime, tačiau jie gali daug ką pakeisti. Mes turime pagaliau nustoti e, savo laiką švaistyti ir imtis veiksmų dabar. Dėkoju. Julie Ward, e, viena minutė. Dėkoju, pirmininkė. Bendra E, atliekų, bendras atliekų kiekis visame pasaulyje smarkiai didėja. Ir čia Europoje mes turime apie 3,5 tonų vienam gyventojui atliekų per metus, tarp jų ir 450 kg asmenių per metus būtinių atliekų. Visa tai, ką šiandieną mes e, matome, visas tos e, tendencijos rodo, kad visa tai tęsis iki 2030 mažiausiai. Ir Europoje vargu ar pavyks atskirti ekonomiką nuo ekonomikos plastiko e, nuo atliekų. Ir e, vienkartinio naudojama plastikas yra pusė e, viso, visų jūros atliekų, kurios randamos Europos pakrantėse. Mes esame vieno namo gyventojai, vienos planetos Žemės ir visi jaunuoliai tai žino ir jie reikalauja mūsų keistis. Aš noriu visų jūsų paprašyti palaikyti klimato streikus ir penktadienius ateičiai, nes jeigu mes neklausysime, neturime jaunuolių, ateitie jie mūsų nerinks. Dėkuoju, ponas Van Langen. Labai dėkuoju. tai yra sritis, į kurią iš tiesų turėtų susikoncentruoti ES. Tai yra sritis, kur šalis negali įsiversti vienos pačios. Aš e, girdžiu šitą frazę išmesk, šitos frazės reikia atsisakyti, nes kai sakome išmesk, daugeliu atveju mes galvojame apie tai, kad tai yra um, atsidur šiukšliadėžėje, išves šiukšliavežė ir viskas dingo. Realybė, kad nieks niekur nedingsta. Ir mes e, turime pagalvoti apie kiekvieną mūsų naudojamą uh, dalyką ir iškelti savo klausimą, kai aš išmesiu, kuo visa tai baigsis. Tačiau ne tik mes turėtume užduoti šitą klausimą, tos įmonės, kurios gamina tokias e, medžiagas, taip pat turėtų kelti šitą klausimą ir turėtų būti priverstos e, tai daryti. Aš labai dažnai girdžiu, kad e, jaunuoliai giria, giriami už nu savo darbą. Mes turėtume pagirti ir mūsų senelės bei prosenelės, kurios labai gerai išmanė apie pakartotinį panaudojimą dar prieš šitą žodį sukuriant, nes jos išgyvena visą tai. Dėkuoju. Toliau ponia Šoitrova, EPP frakcijos vardu. Vieną minutę. Dėkoju už suteiktą žodį, gerbiami kolegos. Aš e, palaikau pasiektą sustarimą per trišalės darybas ir džiaugiuosi tuo, kad e, visi politikai tiek daug tam pritarė. Mes turime draugiškai elgti su aplinka ir saugoti gamtinius išteklius, nes jie nėra neriboti. Uh, Be abejo, kai aš pasirenku, ką pirkti, aš visada stengiuosi rinktis tokį produktą, kuris nėra suviniotas į plastikinę pakuotę. Ir mes visi turime prisidėti prie tų pokyčių. Labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas uh, uždraudė, e, netrukus uždraus naudoti plastiko butelius. Ir aš didžiuojuosi tuo, kad Čekija yra ta šalis, kur žmonės labai daug perdirba atliekų 42 procentus. Europos Sąjungoje, o, o Čekijoje 62 procentus atliekų perdirbame. Dėkoju. Toliau ponas Šonkeli. dabar kitas kalbėtas panas Farija. Labai dėkoju. Prieš tinkamą pasiūlymą mes gavome ir pranešimą, buvo kalbama apie tokią pačią temą ir buvo kalbama apie, dirbtinį, apie plastiko strategiją. Ir e, E, visgi turime problemų dėl to, e, nes netinkamai yra jos šalinamos ir tu, jos turi neigiamą įtaką. 80 procentų atliekų, jūros atliekų, e, jas patenka iš sausumos ir mes esame atsakingi už tai, turėtume protingiau su tuo elgtis, ieškoti alternatyvų. Mano pasiūlymas aplinkosaugos komitete yra toks. Aš turėčiau jį įtvirtinti. Ir labai e, greitai nėra tas pla, plastikas pašalinamas. Ir kalbant apie helio balionus, labai dažnai jie atsiduria vandenyje. Mes turime kažką padaryti. Dėl to ir valstybės narės turi imtis efektyvių priemonių ir nustatyti ambicingus tikslus. Ačiū. Aš nesu ekoteroristas, tačiau neabejoju dėl to, kaip netradiciškai yra rūpinamasi mūsų planeta. Turiu pasakyti, kad Šis pasiūlymas yra labai geras, tačiau pati diskusija vidutinė. Mes pamirštame kai ką labai svarbaus, Mes e, turime vertinti konkrečių projektų vertybę. Mes prarandame e, veiksmų planą. Mums nėra, mes neturime veiksmų plano ir nematome, kas yra svarbiausia. Ir mes turime e, įvertinti įvairias veiklas. Man nerima kelia tai, kad mes viską darome nereikiamą tvarką. Ir mums taip pat nėra paramos geriausiai praktikai, taip pat mums trūksta E, išsamių teisėkuros sprendimų. Taip pat yra spragų švietime. Ir dėja, mes nenusekliai reaguojame ir taikome sankcijas e, teršėjams. Dėkoju ir ponas Šon Kelly. Ir tuo baigsime spontaniškus pasisakymus. Aš diskusijoje šią temą nedalyvavau, Pirmą kartą e, dalyvavau juose dalyvaudamas e, žuvininkystės komitete. Ir žuvininkystės komitetui yra tikrai labai svarbu tai, kas vyksta e, plastiko srityje, dėl to, kad daugelis plastiko atsiduria jūrose ir žudo žuvis, teršia jūras. Ir be abejo, daug žalos sukuria ir mūsų žvejybos įrankiai mes turime pagalvoti, kokiu greitų priemonių mes galime imtis. E, atsisakę e, vienkartinio naudojimo plastiko, mes galėsime juos pakeisti kitais produktais. Tačiau jau kurį laikotarpį mes pramoniai siunčiame e, ženklą, kad tarša plastikų turi būti pažabota. Reikia plastiką surinkti, pakartotinai panaudoti. Turime padaryti viską, ką galime, kad užkirstume kelią taršai plastikų aplinkoje. Dėkoju. Labai ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį ponui vicepirmininkui Timomans. Dėkuoju, pirmininkė. Klausydamas pasisakymų gerbiamų europarlamentarų, aš maščiau, kaip tai yra unikalu, kad nuomonė dėl, šios, dėl šio pasiūlymo uh, Šiai nuomonė pritarė visos politinės frakcijos, nuo, kairė, nuo kurių iki dešiniųjų. Ir kaip mes taip greitai pasiekėme šį rezultatą, nes gana sparčiai pasiekėme šio rezultato, jeigu pagalvotume apie trejus ar ketverius metus. Po padėkų, kurias išreiškėme pranešėjai ir kitiems teisės aktų lydėjams, Mes paminėjome tik tai tuos, kurie prisidėjo prie skubos jausmo sukūrimo platesnėje visuomenėje, nes būtent tai yra mūsų varomoji jėga. Skubos jausmas visuomenėje e, leidžia imtis veiksmų. Buvo daugybė e, e, asmenų, kurie iškėlė tas problemas Davidas Atemberas nuostabės serialus kūrė apie mėlynąją planetą. Turime žiniasklaidą, kuri taip pat imasi atsakomybės, didindama e, informatumą. Turime švietimo sistemą, kuri taip pat prisėmė atsakomybę. Jūs matote, kaip nevyriausybinės organizacijos veikia, e, kurdamos tą skubos jausmas, būtinybę priimti skubius sprendimus. Ir jeigu šiandien džiaugiamės pasiektais rezultatais, tai turime būti dėkingi visiems tiems, kurie už politinės srities ribų. Bet pritariu tiem, kurie sakė, kad tai tik pradžia. Mes tarsi patys save sveikiname, džiaugiamės savimi, bet turime nepamiršti, kad mūsų laukia labai ilgas kelias, kol galiausiai sukursime žiedinį ekonomiką. Tačiau šis žingsnis yra svarbus, unikalus, nes čia kalbama apie visą ciklą plastiko tai pripažįstama globalių lygių. Azijos e, e, šalis taip pat domisi tuo, ką mes darom. E, Latino Amerikos šalis taip pat. Ir nors mūsų dalis taršos yra tikinai ribota, mūsų ekonominio modelio pokytis turi pasaulinį poveikį. Tai pakeis ekonomikos modelius ir kitur. Taigi neleiskime, kad mūsų kažkas E, kažkas mus ne, nepakankamai vertintų. Jeigu mes keisime savo ekonomiką, skursime tvaresnį ekonomiką, tai turės poveikį ir ekonomikoms kitose pasaulio šalise. Plastik, tarša plastikų yra jaučiama visose šalise ir regionuose. Norėčiau labai aiškiai pasakyti. Tai turės poveikį ir pakuotėms. Plastiko pakuotės buvo įtrauktos į pasiūlymą pakuotės turėtų būti perdirbamos. Tai yra pasiūlymo, norime dar toliau eiti. Mikroplastikas yra didžiulis iššūkis mūsų sveikatai. Mes turime pateikti pasiūlymus. Pirmiausia, panaikinti iš tų produktų, kur net nereikia to. Mums nereikia mikroplastiko e, skalbikliuose, kosmetikos produktuose. Turime ieškoti alternatyvų. Padangos yra taip pat tarša keliantis uh, <clears throat> gaminys. Kokie bebūtų, kokios sudėties bebūtų kita komisija, aš esu įsitikinęs, kad toliau bus vykdomas tas darbas ir visas politinis šių rūmų spektras taip pat pritarė ta, tam. Tikiuosi, kad naujos kadencijos parlamentas, naujos, naujos sudėties komisija ir taryba dirbs kartu. Dėkuoju matyti tokį jūsų pareigojimą. Ačiū už pasisakymą. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai Rys. Dar kartą sveikinimai. Ačiū, pirmininkė. Mes visi kartu dirbome e, šiuose diskusijoje. Noriu visiems dėkoti, dėkoti visie, visiems kolegom, kurie padėjo. Kolegos iš Brexit kalbėjo, kad daug darbo vietų bus prarasta dėl šios iniciatyvos, bet čia kita visiškai diskusija. Norėčiau Džoną Fitzgerald e, pacituoti. Problema, problemas kūrė žmonės ir mes galime jas išspręsti. Galimybės neturi ribų, jokia žmogiška problema nėra mums neįveikiama. Žmogus yra atsakingas už E, taršą ir aš dabar jau jūs cituoju, ponė Timimarsai. E, mūsų pačių e, sprendimai yra varomoji jėga ir mes pirmąjį žingsnį jau žengėme. Dėkoju. Baigėme šias diskusijas, balsuosime dėl šio klausimo penktą valandą kolegos, dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra Pono Turkanų pranešimas ES e, tešimieji produktai. Ir aišku, pranešėjas kalbės pirmasis, jam skiriamos keturios minutės, prašau. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, dragi raportori. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos, šešėliniai pranešėjai, nuomonių referentai. Man atrodo, kad mes atlikome puikų darbą, kadangi kartu sugebėjome uh, parengti šį pranešimą dar per šią kadenciją. Šio pranešimo rezultatas yra mūsų visų ūkininkų darbo rezultatas, įvairių asociacijų, gamintojų, trašų gamintojų asociacijų darbo rezultatas. Visi įsitraukėme į tą bendrą darbą ir prisidėjome rengiant šį pranešimą, kad pranešimas būtų nuoseklus, teisingas ir padėtų visoms šalims. Mes dviejus metus kovojome už tai, kad apsaugotumėme savo pramonę, savo ūkininkus ir užsitikrintumėme geresnę ateitį. O šiandien galime pasidžiaugti darbo vaisiais ir matote, kokie yra rezultatai ir rezultatams beliko juos tik tai patvirtinti balsavimu. Mes dirbome labai daug su trimis pirmininkavusiamis valstybėmis - Estija, Bulgarija, kur tikrai labai daug padarėme, beveik susitarėme ir darbą užbaigėme ketvirtąjį trilogą. Trilogo posėdį užbaigėme pirmininkaujant Austrijai lapkričio mėnesį praeitais metais, kur parodėme, kad esame pasi... sugebėme priimti kom kompromisą. Taigi aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti pirmininkavusiai Austrijai, nes buvo iš tiesų daug susitarimų, daug emocijų, daug diskusijų. Ir jeigu yra manančių, kad klausimas buvo lengvas, tai jūs klystate. Ir norėčiau padėkoti jums visiems, bet kai įsigalio šis e, teisės aktas. Tuo pasinaudos ir gamintojai, ir ūkininkai, nes naujasis reglamentas, kuris pakeis senąjį, atvers darbo rinką visioms, visoms trašoms. Tai yra žiedinės ekonomikos paketos, paketo dalis. E, ir tokiu būdu rinka atveriama įvairių, įvairiems trašų e, produktams. Dabar pusė trašų produktų Europos rinkoje nepatenka į, į dabartinį teisės aktą. Tik tai 5 procentai organinių trašų yra perdirbama ir naudojama kaip, atsiprašau, organinių produktų naudojama kaip trašos. Ir šiuo reglamentu bandoma iki 30 procentų padidinti tą santykį. Dabar ES daugiau nei 66 milijardus tonų fosfatų e, importuoja per metus ir daug fosforo išgaunama iš atliekų, iš pelenų, kuomet yra neutralizuojami e, gyvūninės kilmės produktai. Taigi, kalba čia eina ir apie įvairios e, teršalus, kadmiai ir kitus. Ir turime jų atsisakyti, kad pagerintumėme situaciją dėl visuomenės veikatos. Fosfato trašos, jų, jų kadmio kiekis bus 60 mg kilograme, kai įsigalio šis reglamentas. Ir tas bus praėjus triems metams po šio akto prieimimo. Taigi, bendrai kalbant, Europos vartotojai valgys sveikesnį maistą, ūkininkai gaus prieigą prie įvairių trašų, kurios bus saugesnės, bus naudojamos organinės trašos, kurios laisvai bus teikiamos į rinką. Ir tokiu būdu perdirbiamos perdirimo medžiagos, kad būtų būtent pagaminamos trašos bus skatinamos. Ir pramonė turės kur kas didesnę galimybę gauti žaliavas. Taigi nebus jokios monopolijos, nebus dirbtinai didinamos kainos ir bus išgelbėta milijonai darbo vietų. Ir aš norėčiau šį beitą paaiškinti. Valstybės narės vis tiek galės numatyti nacionalinius standartus dėl priekybos trašomis ir bus įmanoma taikyti abipusio pripažinimo principą, kalbant apie trešiamosius produktus. Taip pat aš manau, kad turėtų būti numatomos paskatos, kad skatintumėme novatoriškas trašas, kur nebūtų kadmio ir tai, aišku, bus naudinga ir finansinė prasme. Taigi aš labai džiaugiuosi galutiniu reglamento tekstu ir norėčiau Jums visiems padėkoti. Dėkoju toliau Elizabeta Gardinė, kuri pasisakys Envi komiteto vardu. Prašau, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, Aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, nes čia mes neskubėjome. Viską darėme ramiai ir galiausiai pasiekėme racionalaus rezultato. Ir aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip kantrybė leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Kantrybė yra darybė ir mes iš tiesų atvėrėme rinką uh, daugeliui mažų vidutinių įmonių, kurios anksčiau ne, ne, negalėjo patekti į tą bendrąją rinką. Organiniai produktai, mineralinės trašos ir panašiai. Visą tai padarėme atkreipdami daugiau dėmesio į aplinką. Mes numatėme ribinės vertės, ypač kalbant apie kadmio turinį, nebuvo lengva tą padaryti, o anksčiau tokių apribojimų nebuvo. Nes 60 mg. O pasaulyje 120 mg kadmio turinio naudojama. Taigi, norėčiau padėkoti, padėkoti norėčiau ir ponui Eichhaut ir aš kaip Italija norėčiau pasakyti, kad labai tikrai pagirti norėčiau Italijos mažas vidutinės įmonės, kurios labai daug prisideda prie e, žiedinės ekonomikos ir džiaugiuosi, kad į tai buvo atsižvelgta. Ačiū, ponia Gardinė. Toliau Agri komiteto vardu pasisakys ponas Huitema. Prašau. Ačiū. Pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Kaip pagrindinis dėrybininkas aš tikrai labai daug dirbau ir daug kas dirbo rengiant šį teisės aktą. Tai yra galimybė ūkininkams plačiau naudoti organės trašas, o ne dirbtinės trašas likščioliai ūkininkai negalėdavo naudoti savo labai vertingų organinių trašų, jiems reikėjo importuoti daug trašų produktų. O tai, aišku, organinės trašos yra palankesnės aplinkai. Ir dabar viskas yra iš esmės keičiama ir aš suprantu, kad, aišku, organinės trašos turėjo neigiamos įtakos aplinkai. Dabar, e, kalbant apie gamybos metodus, matome, kad e, išmetama daug CO2 gamybos etape ir su, sukuriama daug e, šiltame efektą keliančių dujų ir tai yra toksiška aplinkai ir mūsų dirbožėmiui. Mes turime pasirūpinti, kad vanduo, dirbožėmis būtų švarus, kad būtų užtikrinama geresnė biologinė įvairovė ir taip pat turime pasirūpinti, kad mūsų trašos turėtų maistinių medžiagų daug. Ir tokiu šiuo teisės aktu laimės visi ir ūkininkai, ir vartotojai. Taigi džiaugiuosi, kad ši, buvo patvirtintas šis teisės aktas. Čia nevėdam parančioje. Dėkuoju žodis e, ponui Timmermans. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš girdėjau uh, Pona Hotema sakant, jog jis labai intensyviai dirba, pona, pona Gardinė taip pat sakė, jog e, buvo dirbta labai turiningai, bet kuriuo atveju rezultatas yra geras, siekiant pagerinti e, trešiamųjų produktų e, teisės aktą. Aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą. E, šis e, Reglamentas prisideda prie žiedinės ekonomikos užtikrinimo, nes ankstesni teisės aktai reglamentavo tik tai e, trešiamasias medžiagas e, iš mineralinių e, medžiagų. E, šis pasiūlymas atvers vidaus rinką inovatyviems produktams. Aišku, šie šios medžiagos turi būti gaminamos galvojant apie aplinkosaugą ir galvojant apie saugumą. Aš manau, kad tai taip pat bus palanku mažoms ir vidutinėms įmonėms. Organinės, e, e, organiniai trešenieji produktai e, sudaro pusę visų šios kategorijos produktų. Manau, kad šis pasiūlymas taip pat padės sukurti naujų darbo vietų ir atvers naujų galimybių. Šiems produktams turi būti užtikrinama prieiga prie e, vidaus rinkos ir tai yra numatyta šiame reglamente. Taip pat yra numatomos e, ribos tokioms e, medžiagoms kaip kadmis, nikelis bei gipsidabris. Praėjus keturiems metams nutaikymo pradžios mes e, atliksime vertinimą. Manau, kad judame teisinga e, linkme. Buvo atsižvelgta į visus suinteresuotų pusių interesus. Manau, kad e, pasiūlymas yra naudingas ir trašas gaminančiai pramoniai. Tai yra taip pat palanku ir ūkininkams, kurie, ūkininkams, kurie galės paivairinti naudojamų trešiamųjų produktų spektrą. Tai taip pat bus naudinga ir dirbožėmiui, tai bus taip pat naudinga ir aplinkai, ir visuomenės sveikatai. E, bus mažiau teršiamas dirbožėmis ir gruntiniai vandenys. Taip pat e, bus užtikrinama, jog daugiau organinių medžiagų bus naudojama gaminant trešiamuosius e, produktus. Tuo pat metu komisija siekia užtikrinti e, trešiamųjų produktų tvaresnį valdymą bei padidinti veiksmingumą bei sumažinti taršą bei neigiamą poveikį visuomenės e, sveikatai. tiek aplinkosaugos, tiek e, visuomenės veikatos požiūrių tai yra pažanga. Cheminės trečiamosios medžiagos, turinčios cheminių produktų, bus keičiamos tokiamis e, medžiagomis, kuriuose e, yra organinės medžiagos. Kalbant apie šių medžiagų naudojimo bei patekimo į rinką kriterijus, tai šitie e, kriterijai neturėtų e, neigiamai veikti šio reglamento įgyventinimo proceso. E, ir kaip sakiau, tai taip pat prisidės prie žiedinės ekonomikos įtvirtinimo. E, Manau, kad šis pasiūlymas iš tikrųjų yra palankus ir aplinkosaugai, ir visuomenės e, sveikatai. Tai taip pat yra tinkamas žingsnis į priekį siekiant tvaraus vystimosi tikslų. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar e, norėčiau suteikti žodį ponui Bogovičiui. Dėkoju. Praėjus e, trejiems metams darybų ir trilogų pagaliau matome šviesą tunelio e, gale. Dabar periname prie organinių trešiamųjų produktų, kurie prisideda prie žiedinės ekonomikos. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad būtų mažiau švaistomos šios medžiagos, kad kompostas nebūtų laikomas atlieka, atliekomis o kad būtų laikomas labai naudinga medžiaga. O tam kaip tik tai reikėjo priimti šį reglamentą. Šiame reglamente yra numatytos labai aiškios nuostatos, e, kurios e, leidžia be kita ko sumažinti neigiamą poveikį aplinkai. Mums pavyko taip pat pasiekti kompromisą dėl kadmio Tai yra labai ambicingas kompromisas tarptautinių lygmenių, nes jisai užtikrins galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti mokslinius e, tyrimus, todėl kad e, iki šiol joms sunku buvo tai daryti šiame sektoriuje. Tad manau, kad tai iš tikrųjų yra pažanga, tai yra žingsnis į priekį, tai yra naudingas žiediniai ekonomikai, aplinkosaugai. saugai dalykas. Ponas Tarabela. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, e, trešiamieji produktai yra esminės svarbos dalykas e, žemės ūkiui, tačiau šios medžiagos daro neigiamą įtaką aplinkosaugai ir žmogaus sveikatai. E, šis teisės aktas mažina šitos pavojus ir prisideda prie aplinkosaugos bei prie tvarumo užtikrinimo tai e, yra žiedinės ekonomikos paketo dalis. Šis teisėkuros pasiūlymas siekia e, remiantis linijas ekonomikos e, principais panaudoti organinės kilmės trešiamasias medžiagas, trešiamosius produktus. Ten taip pat šiame pasiūlyme numatytos garantijos, kurios įgalins žemdirbius įsikyti šių inovatyvių e, produktų. Tuo būdu bus galima e, padidinti rentabilumą ir bus galima sustiprinti žiedinės ekonomikos ciklą ES. Aišku, aš nesu patenkintas šimtų procentų viskuo. E, tai pasakytina apie aspektą susijusiu su kadmiu, nors aišku ir čia yra padaryta pažanga. Aš norėčiau uh, E, taip pat e, pabrėžti, jog dėl blokuojančios mažumos mums nepavyko įtvirtinti tų tikslų, e, kuriuos mes buvome numatę pasiekti. Tai yra 20 mg kilogramui tų toksiškų medžiagų lygis, kad būtų numatytas peržiūros nuostata yra numatyta praėjus keturiems metams pataikymo pradžios, išimtis valstybėms na, narėms, kurios e, numato žemesnės kadmio e, ribas, numato e, taisyklės, kurios turi būti taikomos vėliau. Visiems dėkoju už konstruktyvų darbą rengiant šį teisės aktą. EKR frakcijos vardu e, suteikčiau žodį kolegai Hok. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kai dėl fosfatų trašose numatytos ribinės vertės buvo labai griežtos. Tai turėjo labai rimtų pasiekmių visai trašų pramoniai Lenkijoje. Mes e, turime kaip tik vieną tokią įmonę, kuri yra antra pagal dydį trašų gamintoja. 25 milijardai eurų toks yra, 25 milijonai eurų, e, milijardai eurų toks yra e, apyvartos dydis trašų prekybos rytyje Europoje. 20 mg kilograme buvo ta vertė, kurios buvo atsisakyta Tačiau nereikia peržengti ir taip vadinamųjų raudonų linijų. Nėra jokių empirinių įrodymų tam, kad būtų galima tas vertės pagrysti. Tai taip pat e, yra ir ta priežasys, dėl kurios trašos pabrango Europoje atsirado pusiausvyros trūkumas visos chemijos pramonės rytie visose Europos valstybėse. Kadmio kiekis, pavyzdžiui, Lenkijoje dirbožėmėje yra labai nedidelis yra tikrai pavojinga sintetinės medžiagas maišyti su natūraliomis organinėmis medžiagomis. Kyla dirbos užterštumo pavojus. Vietoj to reikėtų investuoti į naujas technologijas. Kadmis yra pavojinga medžiaga, tačiau paspritariu kompromisui. Dėkoju. Kitas kalbėtos, kita kalbėtų yra ponia Katainen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pritariau šiam teisės aktui dėl to, kad bus galima lankščiau žiūrėti į trašų pramonę, ūkininkai trašomis galės apsirūpinti lankščiau. Tai reiškia, kad žmonės, gyvūnai ir aplinka bus saugesni, dirbožėmis bus švaresnis, vanduo bus švaresnis ir maisto produktai taip pat švaresni. Tai yra žiedinės ekonomikos vienas iš privalumų. Šis teisės aktas padės e, užtikrinti, kad e, trešiamosios medžiagos tinkamai e, bus parduodamos Europoje. Kai kurios šalis, tokios kaip Suomija, pasirinko griežtesnės taisyklės susijusias su kadmio ribinėmis vertėmis. Nes mes manome, kad e, žmonių sveikata yra tas dalykas, dėl kurio dėryboms, dėrybos negali vykti jokios. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra potas Hausling. Pusantros minutės. Gerbiami kolegos. Mes priimame tokį kompromisą, dėl kurio, sakyčiau, nėra ko didžiuotis e, 6 mg. Tokia buvo nustatyta riba kadmiui. Mes norėjom 20 ar 40 mg kilogramui, tačiau yra blokuojanti dauguma taryboje ir interesai čia yra didžiuliai. Tai nėra patenkinama situacija, kai tie, tos trežiamosios medžiagos patenka į dirbožėmį, jos patenka į maisto grandinę. Tad šis kompromisas nėra primtinas. Mes tikėsime, kad komisija peržiūrės situaciją praėjus keletui metų ir išsikels ambicingesnius tikslus. Tai štai. Metų metus apie tai diskutuojame ir matome, koks yra pasiektas rezultatas. Na, tai vis tik yra geriau negu nieko, tai yra žingsnis pirmin. Taryboje ta blokuojanti mažuma uh, E, yra, nėra labai geras dalykas, jeigu mes neturėsime pažangių užmojų dėl tarybos. Tai situacija nesiklostys gerai. Imko ir Envi e, ne, diskusija nebuvo taip pat labai sklandi. Prireikė trijų metų tam, kad būtų galima užbaigti šią diskusiją. Tačiau noriu pabrėžti, kad visa tai yra tik pradžia. Šiaip iš esmės ir galiausiai E, buvo sutarta dėl 20 mg, bet ne dėl tiek, kiek mes būtume norėję. Kolega Ek dabar pasisakys. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, žmonės nori gauti sveikus maisto produktus E, ekologiškai pagamintus produktus, ta paklausa nulatos auga, nes piliečiai vis labiau bijo, kad sirgs dėl tų pavojingų medžiagų, kurios, e, kurios yra gaunamos su maistu. Kadmio kiekis, kurį gauna žmonės, yra pernelyg didelis, tai daug didesnis tos ribas, kurias žmogus kūnas gali įveikti. 20 mg kilogramui E, tai yra per didelė ribinė vertė. EFSAS mano, kad trašos, fosfatai yra svarbiausia mm, priežastis dėl tos taršos kadmiu. Mes negalime to fakto ignoruoti. Dauguma e, dėja pritarė e, žemės ūkio trašų sektoriaus lobistams. Bet turime nepamiršti, kad kalbame apie dirbožėmio taršą. Tai turi tiesioginį ryšį su vartotojų sveikata. Ačiū. Dėkoju, kolega Trošinski. Prašom, minutė. Pone pirmininkė, pone komisarė, 50 procentų rinkoje esančių trašų dabar negali patekti vidaus rinką. Šiam konkurencijos iškraipimui pagaliau bus padarytas galas. Tai yra trūkumas visam sektoriui, nors uh, tai galėtų būti labai perspektyvus sektorius ES. Organinėms trašoms reikia numatyti tokias pat konkurencijos taisyklės kaip mineralinėms trašoms. Tai būtų susijęs su žiedinės ekonomikos teisės aktų paketu, kur kalbama apie pačią įvairiausią problematiką. Ten yra be kita ko kalbama ir apie tuos nelengvus geopolitinius klausimus. Kai kam uh, man atrodo, nėra lengva suderinti tikslus ir tam tikrus laikotarpius, kad būtų galima prisiderinti prie naujų kriterijų. Tarp institucinis siūlymas yra sudaryti priimtiną visiems susitarimą, kad būtų galima paskatinti inovacijas trešiamųjų produktų srityje. Ir aš čia pirmiausia galvoju apie prancūzijos įmonės, kurioms šis susitarimas bus naudingas. Ačiū. Képviselő asszony, lenne önnek egy kék kártya, hogy elfogadja. Dėkoju. Jums yra skirtas klausimas pagal mylimosios kortelės procedūrą. Ponas Egnių nori klausti. Ar atsakysite klausimą? Taip, tuomet prašom klausti. Ar mano kolegė sutinka su tuo, kad kadmis yra ta medžiaga, kur uh, uolienų fosfatuose yra natūraliai randama, kad uh, būtų galima. E, tai bet dabar prie mūsų teisės aktą ši medžiaga tampa staiga pavojinga, nenatūrali, žmonėms kenksminga. Ką manot apie tai? Atsakymas. Ačiū, gerbiamas kolega. Jūs teisus kai ES įsikiša į ką nors, dažnai e, sakoma, kad situacija tampa toksiška apskritai. Bet e, tos pasiekmes to naujo teisės akto dar nėra visai tinkamai įvertintos ir mes tikimės, kad e, šios problemos bus išspręstos ateityje. Dėkoju. Rozatį urkavėt, kazik parančiojom. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kolega Rozati, prašom. Nawozowego jest otwarcie europejskiego rynku na nowe produkty, w tym zwłaszcza nawozy organiczne. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėjome atverti rinką naujiems produktams, toks yra šio reglamento tikslas. Dabar dėl, tų, dėl šių trašų, ne tik or, šiuo atveju dėl organinių trašų. Reikalingi sprendimai. Nebuvo jokių priežasčių numatyti tokias žemas kadmio ribas. Mes be kita ko nepritarėme tam ribų sumažinimui, nes tai pakenks ne tik trašų pramoniai, bet ir maisto grandinės e, srityje dirbančioms įmonėms. Aš pritariu pranešėjui, netgi 60 mg kg yra pakankamai e, žema riba. Na, kai dėl uh, sunkiųjų metalų likučių, taip, tai klaus, aktualus klausimas, bet ir apie jį kalbama mažiau, dominuoja kadmio klausimas. Uh, E, visa tai nepadės šio sektoriaus konkurencingumui, nepadės tapti konkurencingesnėmis maisto gamybos įmonėms. Neskaidru yra ir neskaidrus yra ir klausimas susijęs ir su pusiau pagamintais produktais. Kartais E, gal ir nebus tiesioginio neigiamo poveikio, tačiau trašų kaina turėtų išaukti. Ir organinės trašos nuo to tik nukentės, o mes norėtume garantijų vartotojui. Ir nenorėtume, kad šio pramonės sektoriaus konkurencingumas nukentėtų. Dėkui. E, pone Agilera Garcia, socialistų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pateikti keletą klausimų. Mes e, dabar kalbame apie reglamentą ir e, kalbame čia apie žiedinę ekonomiką ir kalbame apie tokius dalykus, kurie turi būti įgyvendinami galbūt po 20 metų. Tik tai mes žinome, kad trašos yra esminės svarbos dalykas žemės ūkiui, kai kurios trašos yra uh, E, aišku, labai naudingos, tačiau kai kurios iš jų yra labai pavojingos ir aplinkai, ir visuomenės sveikatai. Sakoma, kad šis reglamentas kaip tik tai ir suteikia tam tikrų garantijų, bei gerina padėtį šituo požiūriu. Čia kalbama apie tai, kad šis reglamentas apima organinės e, trašas. Tačiau reikia užtikrinti didesnį tų trašų veiksmingumą. Taip pat reikia atsižvelgti į nitratų direktyvos reikalavimus. Ir tas pats pasakytina apie organinės trašas. Aš pasisakau už susitarimą dėl kadmio. Manau, kad tai, kas pasiūlyta, yra subalansuotas pasiūlymas. 60 mg tai nėra vienos iš šalių pasiūlymas, dėl to buvo susitarta. Ir e, manau, kad e, atsižvelgiant į dabarties poreikius, e, lygis yra sumažintas pakankamai. Ponas De Castro. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėly kolegos. Trašos yra labai svarbios mūsų žemės ūkio plėtrai, taip pat e, užtikrinant žemės ūkio ateitį bei tvarumą bei maisto gamybos e, nenutrūkstamą procesą. Norėčiau padėkoti kolegai Markui Tarabelai, taip pat e, kolegai Turkanu už atliktą darbą visais šitais aspektais. Manau, kad numatytos e, rybos e, toksiškoms medžiagoms yra tinkamas dalykas. Manau, kad tuo yra suinteresuoti ne tik tai žemdirbiai, bet ir visi ES piliečiai. Tuo būdu mes parodome, jog ES prisideda prie tvaraus vystimosi ir sukuria tokias sąlygas, kurios yra palankios inovatyviems produktams, neteršiančiams produktams bei žiediniai ekonomikai. Dėkuoju. Dėkuoju, dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, bus laiko dviems kalbėtojams. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šrer Pierik. Dabar kalba. Kalbant apie organinės trašas, yra numatyti tam tikri reikalavimai, tačiau jų nebuvo laikomasi. Pone Timmermans, ar jūs galite užtikrinti, jog bus numatyti deleguoti teisės aktai e, mineraliniams e, trašoms ir ar naujoji komisija užsijims e, šituo e, klausimu. Šis klausimas yra ak aktualus ir Belgijai, ir Vokietijai, kadangi čia yra labai svarbios sąsajos su nitratų direktyva. Dėkuoju dabar ponia Šoidrova. Jūs esate paskutinė kalbėtoja spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui už pasiektą kompromisą. Aš manau, kad pasiektas rezultatas bus naudingas ir uh, ūkininkams ir kitoms suinteresuotoms pusėms ir mūsų piliečiams yra sumažintos leidžiamos toksiškų medžiagų, tokių kaip kadmis, ribos, tai sumažins dirvos ir pažeminių vandenų taršą. Mes e, taip pat suprantame, jog dabar sistema bus supaprastinta ir todėl aš manau, kad pasiūlymas yra labai tinkamas ir gerai subalansuotas. Dėkoju. Dabar komisijos vardu žodis ponui Timermans dviejoms minutėms. Pone pirmininkė, aš turiu vieną konkretų klausimą poniai Kaipiri Tiksliau, aš noriu atsakyti į ponas Kaipirį e, klausimą. E, tyrimas bus atliktas iki šių metų pabaigos, tad praeis mažai laiko ir jūs sužinosite e, to tyrimo rezultatus. Tas tyrimas yra pakankamai plačios aprepties ir aš manau, kad jūs turėtumėte pasidomėti to tyrimo rezultatais. Aš manau, e, kad šis e, teisės aktas bus labai palankus ūkininkams, mažoms ir vidutinėms įmonėms, palankus aplinkai ir tai labai naudingas teisės aktas visuomenės sveikatos požiūrių. Ir aišku, tai puikus pagrindas tolesniems žingsniams ateityje. Tačiau šios dienos balsavimas taip pat bus labai svarbus žingsnis. Dėkoju, ponė Timirmans, už jūsų darbą ir jūsų komandas atliktą darbą. Ir dabar galiausiai žodis pranešėjui, turka, pranešėjui Turkanu. Pone pirmininkė, pone e, Europos komisijos vicepirmininkė, pone Timmermans, noriu padėkoti kolegoms už tai, ką jau minėjau šiandien. Ačiū ponui Tarabelą ir ponui Česak ponui Ivaskovič, poniai Kalas, poniai e, Trašinskiai, poniai Kalas ir kitiems, poniai Gardinį taip pat, nes mes puikiai bendradarbiavome e, šiuo klausimu. Iš to, ką sakė kolegos, mes matome, kad e, tarp instituciniai ryšiai buvo geri, subalansuoti, Ir jūsų galiu prašyti tik vieno - pritarti šiam pranešimui balsuojant vienbalsiai. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju, gerbiamas kolega. Norėčiau pasveikinti jūs dar kartą. Ir tuo mes baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir netrukus pereisime prie balsavimo. Ir tam vytam turi pasakyti. al regolamento prego kolega prašom kolega žodis jums dėkoju ponia pirmininkė aš e, norėčiau pa... iškelti tam tikrą prieštaravimą turiu galvoje apie balsavimą Jūri 18 2018 metų pranešimą dėl vidaus skaitmeninės rinkos. Nes 312 e, baršavo už ir atrodo, jog 15 parlamento narių pakeitė savo balsavimą, jie paskui norėjo balsuoti už galimybę balsuoti atskirai dėl tam tikrų dalių. Aš norėčiau paprašyti pakartotinio balsavimo šituo klausimu rytoj, nes e, labai aišku, jog dalis parlamento narių buvo suklaidinti ir paskui jie pakeitė savo nuomonę. Dėkoju, kolega, už e, jūsų komentarus. Tačiau e, tokios, tokie aspektai, kurias jūs minėjote, neleidžia pakeisti galutinio balsavimo rezultato. Mūsų darbo tvarkos taisyklės neleistų pakartoti to balsavimo, nors jūsų prašymas bus e, e, atspindėtas. Jeigu nėra kitų pasisakymų, tuomet pereiname prie pirmojo balsavimo klausimo. Winter Swinburne - pagrindinių sandorio šalių gavinimo ir pertvarkymo sistema. Visų pirma, žodis e, poniai Swinburne. Dėkoju, ponia pirmininkė, labai trumpai. Šešėliniai pranešėjai ir ko pranešėjai pateikė šį klausimą galtiniam balsavimui, todėl kad čia kalba sukasi apie tarp institucinės e, dėrybas, kurios buvo numatytos prieš metus, tačiau tik dabar uh, prasidėjo todėl, kad taryba nesuteikė prioriteto šitam e, techniniam klausimui, nors jis labai svarbus ES e, finansinių rinkų stabilumai. Čia kalba e, sukasi apie koncentracijos keliamą riziką ir apie tam tikrus saugiklius, kurie turi būti taikomi esant kai kuriems